Uh, good evening. Good evening, dear friends, ladies and gentlemen. Labas vakaras, ponė ir ponas, gerbiami draugai, kolegos, malonu vėl sugrįžti Europos parlamentą Strasbūrę. Matau jūs pilnus energijos, nes šiame, šioje salėje taip triukšminga. Niekas negali, niekas negali girdėti kitų kalbančių. Pradėkime balsavimą. Mums skirtas posėdžio laikas yra dviem valandom. Ir po to, sakau, mes turime jau pradėti dirbti. Gerbiami draugai, aš pradedu. Darbos tvarkės patvirtinimas. Ar turite pastabų? Neturite. Toliau, mano skelbimai. Pirmininko skelbimai. Vertimo režimas. nebus verčiama į bulgarų ir rumunų kalbas ir iš jų. Dėl to norėčiau atsiprašyti kolegų iš Rumunijos ir Bulgarijos. Aš tikrai labai apgalestauju dėl to. Bet po atostogo, manau, galėsime tai atlaikyti. Ketvirtasis posėdis darbo grupės, darbo grupės skirtos skaitmeniai sąjungai bus surinktas Briuselyje 23 rugsėjo trečiadienį nuo 14 iki 16 valandos. Posėdis vyks dvi valandas. Posėdžio tema – kibernetinis saugumas. Tai yra svarbi ir aktuali tema ir čia bus kalbama apie jautrių duomenų apsaugą ir kritinės infrastruktūros apsaugą. Visi įtre nariai yra kviečiami, kviečiami taip pat patarėjai ir padėjėjai iš įtre komiteto yra kviečiami dalyvauti. Protokolo tvirtinimas. Jis yra europarlamentarų sektuve 15-16 birželio šių metų. Gerbimi draugai, kai kurie iš jūsų vis dar kalbate, ypač pirmosiose eilėse nes jūs man trukdote ir aš galiu puikiai girdėti, ką jūs kalbate. E, kita, kito posėdžio protokolas 23 birželio 2015 metų. Jeigu komentarų neturite, laikome protokolus patvirtintus, komentarų nėra. Toliau, elektroninis balsavimas, pasiruoškite korteles, visi pasiruoškime balsavimo korteles. Įdėkite juos į atitinkamą plyšelį. Ir pirmiausia, balsuosime, kaip visada. Pirmiausia, pabandysime bandomasis balsavimas. Klausimas toks, ar jūs laimingi sugrįžę į Europos parlamentą? Prašau atsakyti šį klausimą. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Vienu socialdemokratų per daug balsavo. Balsavimas baigtas. Kaip matome, jūs tikrai labai laimingi, didžioji dauguma patenkintų. Dėkuoju iš tai, 17 susilaikiusių. Dabar jau galime pradėti balsavimą. Aš perskaitysiu tik tai du paskutinius skaičius pakeitimų, nes tie skaičiai yra dideli, ilgi skaičiai. Taigi pirmas pakeitimas 5, 2, 2, 8. Už, prieš, susilaikę, priimta. 2, 9. Už, prieš, susilaikę, priimta. 30 už, susilaikę, priimta. 31 už, prieš, susilaikę, priimta. 14 už, prieš, susilaikė, atmesta. 24 už, prieš, susilaikė, atmesta. 15 už, prieš, susilaikė, atmesta. 23 už, prieš, susilaikė, atmesta. 08 už, prieš, susilaikė, priimta. 10 už, prieš, susilaikė, priimta. 34 už, prieš, susilaikė, atmesta. 16 už, prieš, susilaikė, atmesta. 25 už, prieš, susilaikė, atmesta. 00 už, prieš, susilaikė, priimta. 17 už, 17 už, prieš, susilaikė, atmesta. 01 už, prieš, susilaikė, priimta. 02 už, prieš, susilaikė, priimta. 32 dalimis toks pakeitimas. Pirma dalis. Ponas Rikė. Už, prieš, susilaikė atmesta. Antra dalis. Vambusiut, pranešėja, už, prieš, susilaikė, priimta. 33 už, prieš, susilaikė, priimta. 35 už, prieš, susilaikė, priimta. 36 už, prieš susilaikė priimta, 37 už, prieš susilaikė priimta, 38 už, prieš susilaikė priimta, 39 už, prieš susilaikė priimta, 40 už, prieš susilaikė priimta, 03 už, prieš susilaikė priimta, 41 už, prieš susilaikė priimta, 07 už, prieš susilaikė priimta, 04 už prieš susilaikę priimta, 42 už, prieš susilaikę priimta, 43 už, prieš susilaikę priimta, 44 už, prieš susilaikę priimta, 06 už, prieš susilaikę. Elektroniškai pasitikrinkime. Balsuoti pradedame. Balsuojame už pakeitimą 06 elektroniškai. Visi balsa, balsuoja, balsavimas baigtas. priimta. 45 už, prieš susilaikė priimta, 46 už, prieš susilaikė priimta, 47 už, prieš susilaikė priimta, 48 už, prieš susilaikė priimta, 49 už, prieš susilaikė priimta, 50 už, prieš susilaikė priimta, 51 už, prieš susilaikė priimtas, 52 už, prieš susilaikė priimta, 18 už, prieš susilaikė atmesta, 53 už prieš susilaikė priimta, 54 už prieš susilaikė priimta, 05 už prieš susilaikė priimta, 06 už prieš susilaikė priimta, 22 už prieš susilaikė atmesta, 55 už prieš susilaikė priimta, 19 už prieš susilaikė atmesta, 07 už prieš susilaikė priimta, 08 už prieš susilaikę primta, 09 už prieš susilaikę primta, 10 už prieš susilaikę primta, 11 už prieš. Dar kartą. 5-2-11 už, prieš susilaikė primta, 12 už, prieš susilaikė primta, 13 už, prieš susilaikė primta, 56 už, prieš susilaikė primta, 20 už, prieš susilaikė atmesta, 14 už, prieš susilaikė priimtas, 57 už, prieš susilaikė priimtas, 58 už, prieš susilaikė priimta, 59 už, prieš susilaikė priimta, 60 už, prieš susilaikė priimta, 61 už, prieš susilaikė priimta, 62 už, prieš susilaikė priimta, 63 už prieš susilaikę priimta, 64 už prieš susilaikę priimta, 11 už prieš susilaikę priimta, 65 už prieš susilaikę priimta, 66 už prieš susilaikę priimta, 67 už prieš susilaikę priimta, 68 už prieš susilaikę priimta, 69 už prieš susilaikę priimta, 70 už prieš susilaikė priimta, 71 už prieš susilaikė priimta, 12 už prieš susilaikė priimta, 21 už prieš susilaikė atmestas, 70. 72 už prieš susilaikė priimta, 15 už prieš susilaikė priimta, 16 už prieš susilaikė priimta, 17 už prieš susilaikė priimta, 18 už prieš susilaikė priimta, 19 už prieš susilaikė priimta, 20 už prieš susilaikė priimta, 33 už prieš susilaikė priimta, 74 už prieš susilaikė priimta, 75 už prieš susilaikė priimta, 76 už prieš susilaikė priimta, 77 už prieš susilaikė priimta, 78 už prieš susilaikė priimta, 79 už prieš susilaikė priimta, 80 už, prieš susilaikė priimta, 21 už, prieš susilaikė priimta, 81 už, prieš susilaikė priimta, 82 už, prieš susilaikė priimta, 83 už, prieš susilaikė priimta, 84 už, prieš susilaikė priimta, 22 už, prieš susilaikė priimta. 85 už, prieš, susilaikė primta, 05 už, prieš, susilaikė, atmesta, 09 už, prieš, susilaikė, priimta, 26 už, prieš, susilaikė, priimta, 23 už, prieš, susilaikė, priimta, 87 už, prieš, susilaikė, priimta, 88 už, prieš, susilaikė, priimta, 89 už prieš susilaikė primta, 90 už prieš susilaikė primta, 91 už prieš susilaikė primta, 24 už prieš susilaikė primta, 25 už prieš susilaikė primta, 25 Gerbiamas ponė Butikova, 26 už, prieš susilaikė primta, 92 už, prieš susilaikė primta, 93 už, prieš susilaikė primta, 94 už, prieš susilaikė primta, 04 už, prieš susilaikė primta, 94 už, prieš susilaikė primta, 96 už, prieš susilaikė primta, 13 už, prieš susilaikė primta Atmesta. 97 už. 13 pakeitimas. Kas už? Pasitikrinkime elektroniškai. Balsuojame už 13 pakeitimą. Balsavimas baigtas. Vienu socialdemokratų per daug balsavo. Baigiam balsavimą. priimta. Taigi, man pasisekė, aš teisingai pasakiau. 97 už, prieš, susilaikė priimta, 98 už, prieš, susilaikė priimta, 27 už, prieš, susilaikė priimta, 99 už, prieš, susilaikė priimta, 00 už, prieš, susilaikė priimta, 01 už, prieš, susilaikė priimta, 02 už, prieš susilaikė priimta, 03 už prieš susilaikė priimta. Elektroniškai balsuojame galutinis balsavimas. Pradedame balsavimą. Visi pabalsavo. Balsavimas baigtas. 50 už. Puiku, dėkoju, dėkoju pranešėjai, eikime toliau. Taip, kągi perėmėme prie kito klausimo, tai yra prie šešto darbo tvarkės punkto. Tai yra nuomonės projektas e, dėl e, tarptautinio, naujo tarptautinio sustarimo Paryžiuje. Dabar balsuosime dėl pakeitimų ir kompromisinių pakeitimų. Pirmasis pakeitimas, kas už? prieš susilaikę patvirtinta. 12 už, prieš susilaikę atmesta. Pirmasis kompromisas už, prieš susilaikę patvirtinta. 11 už, prieš pasitikrinkime. Pasitikrinkime. 11 pakeitimas. Per daug socialistų balsų turime. Baigėme balsavimo procedūrą. Patvirtinta. Septintasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Dvyliktasis. Gerai, pasitikriname balsavimo rezultatus dėl septintojo pakeitimo. Balsuojame. Ar visi jau balsavote? Tuomet Balsavimas baigtas. Atmesta. Dvyliktasis, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Tryliktasis, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Keturioliktasis, iš dviejų dalių. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Antroji dalis. A, gerai, tikriname. Keturioliktojo pakeitimo pirmoji dalis. Balsuojame. Gerai, dar laukime. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikę. Pasitikrinkime. Balsuojame. Balsuojame dėl 14 pakeitimo antrosios dalies. Balsavimas baigtas. Atmesta. Toliau, penkioliktasis, kas už? Kas prieš? Susilaikė. Pasitikrinkime. Pasitikrinkime, man nėra aišku, koks yra rezultatas. Prašau balsuoti. Per daug socialistų balsų. Balsavimas baigtas. Atmesta. Šešioliktasis, kas už? Kas prieš? Susilaikė Man atrodo atmesta. 17. Kas už? Kas prieš? Pasitikrinkime. 17. Tikriname. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 18. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 19. Už? Prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 20. Dvidešimtasis už, prieš, susilaikę, pasitikrinkime. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 21 pakeitimas, kas už, kas prieš. Susilaikę. Neaišku, pasitikrinkime. Prašau balsuoti. Balsuojame dėl 21 pakeitimo. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Trečiasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 25. kas už, kas prieš, susilaikė. Jūs nelabai aiškiai keliate rankas ir dėl to turime tikrinti balsavimo rezultatus. Taigi dabar balsuojame elektroniniu būdu dėl 25 pakeitimo. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Prašau aiškiai kelti rankas. Taigi 27 už, prieš, susilaikę, atmesta. 31 už, prieš. Pasitikrinkime dar kartą. Balsuojame elektroniniu būdu dėl 31 pakeitimo. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 32 už. Prieš. Susilaikę. Pasitikrinkime dar kartą. 32 pakeitimas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. 33 už. Prieš. Susilaikę. Tikriname dar kartą. Atsiprašau, bet balsuojame elektroniniu būdu dėl 33 pakeitimo. Balsavimas baigtas. A, ne, atsiprašau, atsiprašau, socialistų balsų yra per daug. Dabar galime baigti balsavimo procedūrą. Patvirtinta. 34. Kas už? Kas prieš? Susilaikė, atmesta. Ketvirtasis kompromisas, kas už? Kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 44. Kas už? Kas prieš, susilaikė, atmesta. 45. Kas už? kas prieš, susilaikę, pasitikrinkime. 45 pakeitimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Balsavimas baigtas. Gerai. 47 už, prieš, susilaikę, Pasitikrinkime. 47 pakeitimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 48 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 49 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 50 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 5 kompromisas kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 55 kas už Kas prieš? Pasitikrinkime. Balsuojame elektroniniu būdu dėl 55 pakeitimo. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta šį kartą. 60 kas už, kas prieš, susilaikė. Patvirtinta 59 kas už, kas prieš, susilaikė. Pasitikrinkime. 59 pakeitimas. Balsuojame elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 61. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Na, man nėra aišku. EPP nariai. Pra... Pasitikrinkime. 61 pakeitimas. Balsuojame elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Atmesta. 62. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Šeštasis kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 64. Kas už, kas prieš, kas susilaikė, pasitikrinkime. 64. pakeitimas, balsuojame elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 69. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Man neaišku. 69. Pasitikrinkime. Atsiprašau, bet man tikrai nėra aišku. Taigi tikriname. Balsavimas baigtas. Atmesta. Septintasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 64. kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 73. kas už, kas prieš, susilaikė. Pasitikrinkime. 73. pakeitimas. Balsavimas baigtas, patvirtinta. 74. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 8. Kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 76. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 79. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 79. Kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 80. Kas už, kas prieš, susilaikė. Panašu, kad patvirtinta, bet gal pasitikrinkime. Atsiprašau, balsuojame elektroniniu būdu dėl 80, 80 pakeitimo. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 82 kas už, kas prieš susilaikė, patvirtinta 86 kas už, kas prieš susilaikė, patvirtinta 85 kas už, prieš susilaikė, patvirtinta 86 kas už, prieš susilaikė, patvirtinta 87 kas už, prieš susilaikė, patvirtinta 9 kompromisas kas už, prieš susilaikė, patvirtinta. Aiškiai kelkite rankas. 95 už, prieš susilaikė, atmesta 96 už, prieš susilaikė, patvirtinta 97 kas už, kas prieš susilaikė, patvirtinta 98 už, prieš susilaikė, patvirtinta 99 kas už, prieš susilaikė, pasitikrinkime. Pasitikrinkime. 99 pakeitimas. 99 pakeitimas. Balsavimas baigtas. Atmesta. Šimtasis pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikę. Pasitikrinkime dar kartą. Atsiprašau, bet dar kartą tikriname. Šimtasis pakeitimas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. Matot, reikėjo pasitikrinti. Taigi, 104 pakeitimas ir jam yra pateiktas pakeitimas žodžiu iš socialistų frakcijos. Ar kas nors prieštaravė tam pakeitimui? pagal mūsų taisyklės keturi nariai turėtų pasipriešinti šiam e, pakeitimui žodžiu. Prašau sustoti tų, kas prieštarauja šiam pakeitimui žodžiu. A, matome, kad yra daugiau nei keturi nariai, kurie prieštarauja tam, kad būtų balsuomi dėl šio pakeitimo žodžių. Pagal savo darbos, e, e, darbo tvarkos taisyklės Užtenka keturių balsų tam, kad nebūtų balsuojama. Plenarinė posėdė tokių balsų reikės rinkti 39. Taigi balsuojame be pakeitimo žodžių. 104 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Man atrodo, kad atmesta, bet jei norite, galime pasitikrinti balsavimo rezultatus. Gerai, tikriname. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. 105 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę patvirtinta, bet gal pasitikrinkime. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Balsavimas dėl 105 pakeitimo. Patvirtinta. 106 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė patvirtinta. 10 kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė patvirtinta. 114 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta šį pakeitimas iš trijų dalių. Pirmoji dalis pirmiausia, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. Antroji dalis, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. Trečioji dalis, kas už, kas prieš. Pasitikrinkime. Trečioji dalis. 115 pakeitimo trečioji dalis, prašau balsuoti elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 116 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. Toliau elektroninis balsavimas, galutinis balsavimas ir paskutinis balsavimas šį vakarą. Prašau balsuoti. Balsuojame. Dabar balsavimas baigtas. Patvirtinta. Matote rezultatą aiškiai. Na kągi, dėkoju Dėkuoju mūsų pranešėjams. Balsavome labai sklandžiai. A, dėl posėdžio vedimo tvarkos, prašau. Taip, aš žinau, kad visi nori eiti namo, bet aš trumpai norėčiau pasakyti. Štai, ką aš norėčiau padėkoti mūsų pranešėjui ponui Kelį, nes jisai tikrai puikiai, puikiai dirbo, labai gerai dirbo ir visoms frakcijoms buvo malonu su jumis bendradarbiauti. Ir manau, kad labai svarbu yra apie tai kalbėti ir tai pabrėžti Labai džiugu yra tai, kad mes sugebėjome patvirtinti savo nuomonę uh, bals, uh, didelę balsų persvarą ir dėl pono kėlė pozicijos mums taip pat pavyko įtikinti ir kitų komitetų narius pritarti mūsų pozicijai. Dėkuoju. Micro. Thank you very much. Dėkoju. Dėkoju pranešėjams ir šešėliniams pranešėjams. Okay. Let us go to the next point. Na kągi, tęsime darbą, perėmėme prie kito darbo tvarkės punkto. Mėly bičiuliai, gerbimieji ponai ir ponios, mėly bičiuliai. Well, we could manage Such... Manau, kad galėtume baigti diskusiją po 35 minučių. Bet pirmiausia, reikėtų ją pradėti. Na kągi, taigi formuojant e, darnę Europos tauriųjų, netauriųjų metalų pramonę. Mūsų pranešėjas yra Eduard Martin ir aš norėčiau priminti kolegoms, kad pakeitimus galima buvo teikti iki Liepos 10 dienos. Gerbėjai kolegos, ponai ir ponios. Čia, pra, prašome, ponios, kurios tenai stovite, prašau, nedelsint pasitraukti iš šios salės. Nes panašu, kad jūs neketinate dalyvauti diskusijoje ir prašau viešoji vietoje nesibučiuoti. Hmm. Gerbiamasis žaliųjų atstovė, prašau nesibučiuoti čia. A, panašu, kad jisai jam visai nerūpėjo tai, ką pasakiau. Na kągi, pono Martam pranešimas, pakeitimus galima buvo teikti iki Liepos 10 dienos. Iš viso gavome 280 pakeitimų. Šią diskusiją buvo numatyta viena valanda ir aš noriu suteikti žodį mūsų pranešėjai, ponui Martam. Prašau. 5 minutes. Uh, vous vous m'en voulez à chaque fois, vous me cloisonnez dans le temps avez... Tik penkias minutės, e, tik skiriate man, kiekvieną kartą jūs man skiriate per mažai laiko, ar kažką prieš mane turite? Aš e, jokauju, ačiū pirmininkė, stengsiuos kalbėti kiek galima trumpiau, nes tikrai labai yra vėlyvas metas tokiom diskusijom. Esu tikras, kad mes galime e, pasiekti reikiamos pusiausvės, jeigu galėsim nes išklausyti. 280 pakeitimų, tai rodo, kad yra didžiulis susidomėjimas E, kalbant apie šios pramonės, neturiu metalų pramonės ateitį. Ir kai mes atidžiau pasižiūrėtumėm į tuos pakeitimus, tai matytume, kad, kad nėra nesutarimo, nėra polemikos ar kažkokių gilių nesutarimų. Yra tik tai du, e, yra du dalykai labai svarbus, dėl ko mes e, suprat, sutarėme. Kai kalbam apie neturiu metalų, metalų pramonę, tai čia reikėtų kalbėti apie automobilių konstrukciją, automobilių gamybos, mm, kosmoso pramonę, kitas pramonės sklindojami tokie metalai ir taip pat pranešime kalbama apie e, tolesnį plėtojimą ir kūrimą tos, e, tos pramonės, pramonės neturųjų metalų ir Mes sutarėme dėl dviejų dalykų. Visų pirma, dėl anglies kainos ir kaip reikėtų elgtis pakilus kainus ir reikėtų imtis priemonių, antidempingo priemonių. Ir kitas dalykas, padidėjusios kainos ir kainų sviravimas elektros energijos srityje. Ir čia taip pat prarandama darbo vietų. Kalbama apie reformas, jos yra vertinamas ir viena iš pagrindinių priemonių mano galva ir tai, ką mes siūlome daryti, tai nėra ta priemonė, kuri būtų, kuri prieštarautų e, reformavimą. Aš tik noriu pasakyti, kad ta priemonė padaro konkurenciją sažiningesnę Nemažai pramonės atstovų įvertino anglės kainų kritimą visos Europos lygių ir tos priemonės galėtų palankesnės sąlygas gamintojams suteikti. Ir dvi labai svarbios žinios yra mažinti CO2 teršalus ir plėtoti ir kurti tvarę pramonę, užtikrinti reikiamas investicijas Ir dar viena mm, žinia tiems, kurie nesilaiko taisyklių, e, turime užkirsti kelią, kad jie e, darytų žalą Europos ekonomikai, būtina užtikrinti, kad jie laikytųsi reglamentavimų reikalavimų. Aš norėčiau priminti, kad ryčių direktyvoje yra techninių būdų įvertintos visos sąlygos, visi pritarė tai direktyvai, tai iniciatyvai Europos lygių, reikėtų ir toliau remti šią iniciatyvą ir lygiai taip pat mes ir remiame e, e, priemonę, kurią bandoma suvienodinti, padaryti lygiateisės vienodas sąlygas E, anglies e, gamintojams, anglies gavybos pramoniai suvienodinti sąlygas tiek Europoje, tiek už ES ribų. Čia mes turėtumėm e, kuo palankesnės sąlygas suteikti tiem gamintojam, tie, kurie laikosi visų reikalavimų reglamentavimu ir naudojasi naujausiamis technologijomis diskusijos e, vyks ir paskui mes balsuosime dėl šios iniciatyvos, šio iniciatyvinio pranešimo. Ir iš tiesų pagrindinis klausimas yra, kaip galėtų ES užtikrinti tokio stipraus, aiškaus signalo e, pasiuntimą, kad būtų galima sustiprinti, sukurti tvarę netorųjų metalų pramonę reikėtų pritarti šiam pranešimui ir tai čia reikėtų taip pat kalbėti ir apie finansinę priemonę, apie šimtą milijardų dolerių nuo 2020 metų, laikantis e, Paryžyje priimtų privalomų reikalavimų ir tokiu būdu bus galima e, tinkamai finansuoti investicijas. Toliau prievolė teikti informaciją ir užtikrinti e, skaidrumą. Čia beveik vienbalsiai buvo pritarta e, informavimui ir informacijos skaidrumui. Ir aš dėkuoju nemažai deputatų ir politinių frakcijų narių, kurie pritarė gerai pažangiai pra, praktikai siekiant sumažinti CO2 teršalus neturių metalų pramonėje. Taip pat kalbama ir su darbuotojų atstovais, profsąjungomis, taip pat apie kvotas viešosiams įmonėms, taip pat apie par, priekybą aukcionuose. Ir čia reikėtų rasti kompromisus, aš kalbu apie komercinių priemonių sustiprinimą, čia reikia konsensuo pasiekti. Šiek tiek skiriasi, aišku, vertimas, bet mes turime patikslinti savo pozicijas ir iš dalies e, patei, pakeisti, patikslinti kai kurios pakeitimus. Aš norėčiau baigdamas pasakyti štai ką vienbalsiškai pritarame, kad reikėtų e, apikaitinę e, ekonomiką kurti, jei, jei tokia, tokiam ekonomikos kūrimui pritarti. Ir taip pat kalbėti apie anglies kainas ir apie pakartotinai naudojamas medžiagas ir medžiagų e, per, perdirbimą. Trečiadienį ryte bus balsuojama, aš galiu pasakyti, kad pasiekta nemažai kompromisų ir nėra esminio sutarimų. Dėkuoju. Ačiū kolega už pasisakymą, už paaiškinimus. Dabar suteiksiu žodį šešėliniams pranešėjams ir koordinatoriams. Dvi arba tris minutės galėsite kalbėti. Pirmiausia, ponas Salinė, EPP frakcija. Ačiū. Praėjusio posėdžio metu svarstame šį klausimą ir aš galiu tik pakartoti, kad nuveiktas puikus darbas. Pagrindiniai aspektai, kuriais remiasi pranešimas, yra tokie, kuriuos mes galime paremti. Reikia atgaivinti Europos ekonomiką. Reikia būti atsižvelgti į pramonės svarbą, ypatingai netauriųjų metalų pramonės svarbą Europoje. Žinoma, reikia pažiūrėti ir visas grėsmes, kurios gali stabdyti šios, šio pramonės sektoriaus raidą. E, mano frakcija turi tam tikrą poziciją dėl pasienio koregavimo priemonių Kai kurios delegacijos tam priešinasi labiau nei kitos, bet aš manau, reikėtų leisti pranešėjui pristatyti šios reformos esmę. Mane šis pasiūlymas domina, aš tokią poziciją išreiškiau jau kitose posėdžiuose, esu išsakęs ir kritinių pastabų dėl tinkamo valdymo Mums reikia judėti už ETS ir toliau. Aš manau, reikia baigti diskusiją pirmiausia šiuo klausimu prieš baigiant diskusijas dėl apivartinių taršos leidimų prekybos sistemos. Kalbant apie netiesioginę sąnaudas, pranešėjas gan teisingai sako, kad kompensacijos iškreipia rinką Europoje. Taigi būtų galima galvoti apie galimybę panaikinti tokias kompensacijas. Kalbama ir apie konkurencingumą, tačiau man teko girdėti, kad sprendimas yra visai priešingas. Reikia gauti kompensacijas už netiesiogiai patiriamas išlaidas. Yra šalių, kuriuose tokios kompensacijos yra išmokamos valstybės. Tačiau kitose valstybėse taip nėra daroma ir tai nėra teisinga. Aš manau, kad mes turime ieškoti pusiausviros rinkoje ir reikia įvesti standartinę kompensaciją visur. Bet iš esmės man, aš labai teigiamai žiūriu į šį darbą ir manau, kad reikėtų skatinti įgyvendinti tokias priemonės pasitelkiant e, tam tikras lėšas mes turėtume tęsti šį darbą ir trečiadienį dar kartą svarstyti šį klausimą. Ačiū. Dėkuoju. Dabar ponas Tošenovski, ECR frakcija, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė, kad suteikėte galimybę pasisakyti. Pirmiausia, norėčiau padėkoti ponui Martan už atkaklumą dirbant šį svarbų darbą. Jūs rengiate pranešimą apie netauriųjų metalų pramonės plėtrą Europoje. Iš pranešimo projekto matome, kad sudėtinga išsaugoti šią pramonę tokioje sudėtingoje aplinkoje ES. Egzistuoja skirtingos valstybių narių rinkos ir skirtingos šalių narių pozicijos. Šiame dokumente yra kalbama apie neturių metalų pramonės svarbą ir aš esu įsitikinęs, kad kitos tolesnės mūsų diskusijos bus tokios pat vaisingos kaip ir šio vakaro. Kokiųgi yra problemų šioje pramonės srityje? lyginant mūsų pramonę su pasaulio pramonę. Mūsų pozicija šiek tiek skiriasi. Mes nemanome, kad didesnė administracinė našta, daugiau kontrolės priemonių padės šiam sektoriu, šiam sudėtingam ir svarbiam sektoriui. Šis dokumentas mums parodo, kokia yra netinkama apivartinių taršos leidimų priekybos sistema. Visi mes tą žinome, mes esame daug diskutavę apie tai, ar išsaugoti šią leidimų priekybos sistemą, ar jos atsisakyti. Ši sistema yra be galo sudėtinga. Būtent dėl to aš su nekantrumu laukiu tolesnių mūsų diskusijų. Dabar jau tampa akivaizdu, kad ETS tik apsunkina situaciją ir nieko nepadeda. Galbūt mums reikia ieškoti kitų priemonių, kitų sistemų, kaip ką tik ir minėjo ponas Martin. Importavimas yra palankus, nes importui nėra taikomos šios sudėtingos procedūros, o tai reiškia, kad Europos šalių įmonėms tenka didžiausia našta. ETS klausimas e, turėtų būti svarstamas atskirai. Baigdamas norėčiau padėkoti už šį svarbų dokumentą, už jo parengimą ir už tai, kad atkreipite dėmesį į tokią svarbę netauriųjų metalų pramonę. Dėkoju. Toliau ponė Milinar. Alde. Ačiū. Aš norėčiau padėkoti pranešėjui ir visiems kolegoms už iki šiol atliktą darbą. Pranešimas sulaukė didelio susidomėjimo visose frakcijose. Buvo parengta 275 e, pakeitimai ir tai rodo, kokius svarbus yra šis klausimas ir kaip būtina atlikti pokyčius šiame sektoriuje neturių metalo pramonė turi išlikti konkurencinga um, visame pasaulyje ir turi būti tvari. Pranešime ir pakeitimuose matome, kad um, mes susidurime su dviem pagrindiniais iššūkiais. Pirmiausia, reikia kovoti su klimato kaita, antra, reikia išsaugoti konkurencingumą pasaulio rinkoje. Aš manau, kad tai bus viena iš svarbiausių mūsų užduočių tolesnėse diskusijose suderinti šiuos du klausimus, kurie kartais prieštaroja vienas kitam. Aš norėčiau, kad e, mes ieškotume būdų kovoti su klimato kaita, taip pat reikėjo ieškoti žemesnių kainų, kalbant apie energetiką. E, reikėtų kalbėti apie dėrybos dėl TTIP, taip pat apie energetikos sąjungą. Daugelį pakeitimų yra kalbama apie vienodų konkurencijos sąlygų sudarimą netauriųjų metalų pramonės srityje. COP21 konferencija numatyta Paryžyje gruodžio mėnesį. Taigi mes turime svarstyti šį dokumentą atšvelgdami į šią svarbę artėjančią e, konferenciją, ypač jeigu svarstysime pasienio koregavimo priemonės bei kitas e, priemonės. Aš ir toliau esu nusiteikusi dirbti, e, tobulinant šį pranešimą ir dar kartą dėkoju pranešėjai GUE frakcijos vardu, ponė Lopes Bermejo. Prašom. Gracias, presidente. Agradecemos mucho el informe y el trabajo del. Ačiū pirmininkė. Mes labai dėkingi pranešėjai ir kitiems asmenims, kurie dalyvavo rengiant pranešimą. Mano frakcija pateikė 15 pakeitimų, pradedant e, išlaikymų, e, įsipareigojimų, kalbant apie perdirbimo pramonę ir didinimą perdirbimo apimčių. Kiti dalykai taip pat yra svarbus, pavyzdžiui, didesnė e, viešie, didesnės viešosios investicijos, taip pat e, regionės sanglaudos, socialinės sanglaudos klausimai. Mums reikia taip pat galvoti apie CO2 sulaikymą ir saugojimą Ispaniją mes turime e, e, pramonės šakas, pavyzdžiui, ekologiškos dujos, šis sektorius yra daug inovacijų šioje srityje ir labai svarbu, kad ta pramonė šaka ir toliau vystytųsi siekiant CO2 emisijų sumažinimo. Taip pat reiktų stengtis mažinti dempingavimą ir kurti kokybiškas darbo vietas. Mes norime kad būtų didesnis poveikis siekiant įveiktis e, infrastruktūros atotrukį. Turime tokią praktiką remti, kuri e, skatintų nuseklų ekonomikos ir pramonės vystimasi. Taip pat yra svarbus lankstumo aspektai, kai kalbam apie ilgalaikius, intalaikės sutartis, taip pat višalės sutartis tokiais atvejais, kai kažkokia pramonė šaka suvartoja labai daug e, e, energijos, jinai turėtų taip pat užtikrinti ir laikės investicijas. Nemažai kompromisų siekiame tokiais e, svarbiausiais klausimais pramonė, kai daug darbo vietų buvo prarasta, mes norime tiesiog atkurti tas darbo vietas. Ačiū toliau FDD vardu, ponas Boreldi, prašau. Ačiū pirmininkė. Norėčiau pasinaudoti šią progą ir pasveikinti pranešėjai dėl puikiai mm, nuveikto darbo. Visų pirma, dėl to, kad darbas buvo pradėtas šioje srityje, tai yra tikrai labai praktiškai svarbi sritis. Mes pritarėme pragratiniam pranešėjo požiūriui. Taip pat reikėtų mm, pritaikyti koregavimus pasienyje E, siekiant užtikrinti vienodas sąlygas Europos gamintojams ir už ES ribų esantiems gamintojams. Turime sumažinti e, tam, tikrus, e, tam tikras kliūtis stabdančias konkurencigumą, turime dirbti papildydami įvairias darbo sritis, siekdami, siekdami įvairių tikslų, pavyzdžiui, informacinių technologijų vystimo, taip pat e, anglės CO2 apmokestinimo. Taip pat reikėtų skatinti emisijų mažinimą ne ES šalise. Dar noriu dalyką paminėti, tai yra <clears throat> atsižvelgti į kitas novatves strategijas ir investicijas, kuriomis siekiama mažinti CO2 emisijas. Dar vienas prioritetas yra labai svarbus, aš noriu jį pabrėžti, tai yra įtraukti visas suinteresuotasias šalis ir vietos bendruomenės į sprendimo prieimimo procesą. Mums tai yra svarbiausia. Mes turime užtikrinti saugą ir sveikatos priežiūrą, tiek kalbant apie darbuotojus, tiek apie gyventojus. Baigiant noriu pasakyti, jog aš labai norėčiau bendradarbiauti siekiant geriausių sprendimų, kad padėtume mūsų įmonėms, kurios patiria sunkumus. Ir aš pasiryžus, pasiryžus toliau kalbėti su pranešėju. Toliau ponia Kirstandalin, prašau. Ačiū pirmininkė ir norėčiau patikoti Eduardui už parinktą pranešimą. Aš nenorėčiau kalbėti apie savo patiktos pakeitimus, bet aš kalbėsiu kaip parlamento narė, kurie atstovauja tam regionui, kuriame neturiu metalo pramonė yra labai stipri. Ir mes matome, kad šis pranešimas yra nepaprastai svarbus ir jo mums reikia būtent dabar. Mes negalėsime atkurti pramonės e, Europoje, jeigu ne, tuo rimtai nesirūpinsime. Ir turime galvoti apie įvairius aspektus, įskaitant ir nedaugiausius metalus. Ir Mums reikia anglės dvideginio sugavimo ir laidojimo saugojimo technologijos. Aš dažnai, dažnai apie tai kalbu, kalbu ir mano regione buvo sukurti regioniniai pramoniniai klasteriai, būtent e, įskirti tam, kad galima būtų pritaikę. Ir e, mes manome, kad būtina įtraukti šią technologiją į dabar rengiamas e, mokslinio tyrimų programas. Ir aš norėčiau taip pat pristatyti savo pakeitimą, nes jame kalbame apie būtinybę skatinti mokslinius tyrimus e, ir investicijas į pramonę. Mums reikia e, fundamentaliųjų tyrimų, kad mes turėtume švaresnę technologiją. Ir tie, kas investuoja į šią pramonę, turi taip pat gauti pakankamai taršos leidimų. Bet to mes esame pramonės komitetas ir todėl mes turime daryti viską, kad kovotume su nesažinga konferencija ir prekybos dempingu. Nepamirškime taip pat ir tebevykstančios diskusijos dėl šio laikinių prekybos priemonių, nes jų tikrai labai reikia. Ačiū. Toliau ponia Kompola Natrė. Ačiū pirminkė. Manau, kad mes sezoną pradėjome nuo labai svarbaus dokumento Ir e, ta šalis, kurią aš galiausiai išmanau, tai yra Suomija, priklauso nuo pramonės ir ne tik nuo e, e, medienos perdirbimo pramonės. Bet net ir mes susidurime su ne visai sąžininga konkurencija, pažiūrėjau, su tuo, ką daro Kinija. Ji visiškai žlugdo bet kokią konkurenciją, nustatydama per nelikžiamas kainas. Mes turime galvoti apie konkurenciją visame pasaulyje. Ir nepamirškime ir sąžiningos konkurencijos Europos Sąjungoje. Mes laukime, kad Europos komisija parengs dokumentus dėl netiesioginių išlaidų ir parengs gairės. Šiame parlamente yra labai daug naujų parlamento narių. Ir todėl aš norėčiau paklausti, ar mes visi suprantame, ką reiškia sąžininga konkurencija Europos Sąjungoje. nes man atrodo, kad valstybės pagalbos sutikimo gairės tikrai nėra pakankamai aiškios. Mes e, tai, iš pradžių e, kalbėjome apie apivartinių taršos, e, apivartinių taršos leidimų prekybos sistemą, po to kalbėjome ir apie kitas galimai pritaikomas technologijas. Ir turime ir toliau tęsti darbą ir nepamiršti taip pat ir tų priemonių, kurios yra susijusios su klimato kaitos ribojimu. Bern Lange, mūsų kitas kalbėtojas. Ačiū, ponė pirmininkė. Na, aš esu pakaitinės šio komiteto narys, ne šiaip savo čia atėjau. Tai Jei pažvelgsime į plieno pramonę ir prisiminsime, kad e, būtent jį ir sudaro mūsų ekonomikos pagrindą, suvoksime, kad e, iš tikrųjų reikia galvoti ir apie apivartinius taršos leidimus, ir apie darbuotojų rengimą. Tačiau kai kas kelia man problemų, tam tikros korekcijos. Ne, man atrodo, kad siūlomos mechanizmas tik tai sukurs papildomas biurokratinės kliūtis, nes e, tos priemonės bus taikomos konkrečiems produktams, eksportas ir importas, e, jie turės kažkaip būti subalansuoti. Yra dar vienas dalykas. Europos plieno bendrovės priklauso nuo importo tos įmonės bendradarbiauja su ne ES šalimis. Ir numatytos korekcijos prieštarauja mūsų sudarytėms prekybos sutartims ir netgi gali atsitikti taip, kad jos prieštaraus ir PPO taisyklėms ir galiausiai gal net bus kreiptasi į teismą. Jei mes atversime savo rinką ir importuosime plieno produktų, produktus iš Ukrainos, mes padėsime Ukrainai. Bet taikydami korekcijas mes blokuojame tokį importą, blokuojame savo rinką. Aš manau, kad jau kaip minėjo kolega, mes turime toliau plėtoti prekybos apsaugos priemonės, bet taryba visko blokuoja. Jei yra tokių vietų, kur vykdomas yra ekologinis dempingas, tuomet aš manau, kad tenai reikėtų pagal PPO taisyklės pritaikyti numatytas priemonės. Ir manau, kad ir mūsų taikomos prekybos apsaugos priemonės taip pat gali būti visiškai teisėtos. Ponas Gairis. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, aš norėčiau padėkoti Eduardu Martanui. Jis puikiai žino, kad aš taip pat norėjau renkti šį pranešimą. Mano apygardoje, mano apylinkė, rinkimo apylinkė yra vienas galingiausių plieno gamybos regionų. Džiaugiuosi, kad mes šiandien kalbame apie tai, kur yra mūsų svarbiausia pramonė. Plienas yra nepaprastai svarbus, nes rusis metalas Ir jau pagrindu yra gaminam, gaminama žaliava daugybė kitų produktų. Ir apie pramonę pastaruoju metu beje mes nepakankamai kalbėjome. Tas pas pasakytina yra apie Europos komisiją. Mes dažnai kalbame apie tai, kad dažnai komisijoje formuojant politiką susiduria ekologų, už konkurenciją atsakingų asmenų ir priekybą besirūpinančių interesai. Parlamentas tengiasi viską suderinti. Ir galbūt, kad nu, Junkerio komisijoje, kurioje buvo perskirstytos pareigos, ir pavyks gal pasiekti naują, geriau subalansuotą požiūrį Panas Lagė jau paminėjo daugybę svarbių dalykų. Manau, kad kai kalbame apie priekybą, reikia išsiaiškinti, kokiu keliu reikia eiti. Ir tas kelias turėtų būti toks, kad mes galėtume paremti ekologišką gamybą ir kad kartu užkirstume kelią tam, kad dėl dempingo būtų padaryta žala mūsų rinkoms. Eduardas irgi supranta, kad tai yra būtina, taigi galbūt mums pavyks surasti įdomų sprendimą. Bet yra dar viena įdomi sritis, tai yra konkurencija. Ir Petra visiškai teisingai kalbėjo apie tai, kad mes dažnai matome tokią situaciją, kai dėl ES galiojančių konkurenciją reguliuojančių teisės aktų mes negalime tinkamai plėtoti savo plieno pramonės. Kruptštal bendrovė neseniai įsigijo naują įmonę ir dėl to komisija tyrė tą susivienijimo atvejį, dėl to, kad jie, ar komisija rūpėjo tai užtikrinti, kad, kad viena bendrovinė turėtų dominuojančios padėties rinkoje. Bet kolegos labai dažnai pamirštama yra vertinti tokios bendrovės padėtį pasaulinėme kontekste. Taigi panašu, kad mes tikrai labai siaurai viską vertiname. Visiškai nesižvelgiame į tarptautinį kontekstą, į tai, kokią vietą tarptautinėje, tarptautinėje prekyboje ir gamyboje užima mūsų gamintojai. Kai kurios pramonės šakos išgyveno struktūrinę krizę O juk mūsų bendrovės turi konkuruoti pasauliniu mastu. Ir komisija turėtų apie tai nepamiršti. Ir, o jeigu sutartis trūkdo mūsų įmonėms konkuruoti, tuomet gal reikėtų kažkaip jas keisti. Dabar suteiksiu žodį Europos komisijos atstoviai, poniai Marijai Tilės Flores Pulyzos. Prašom. Ačiū. Ačiū pirmininkė, kad ištarėte visą mano pavardę. Ne kiekvienas tą gali padaryti. Ačiū labai. Pirmiausia, norėjau pasakyti, kad Europos komisija visiškai pritarė tiems klausimams, kurie kelia susirūpinimą ir šį vakarą kalbėjusiems kolegoms. Aš norėčiau padėkoti ponui Martan už pranešimo projekto parengimą. Pranešimas yra labai geras, labai išsamus ir aiškus. Kai jis bus patvirtintas, jis iš ties prisidės prie besitęsiančių diskusijų Europos komisijoje. Taip pat prisidės ir prie diskusijų ateityje dėl ETS ir kitų klausimų komisija stebės tolesnės diskusijas dėl ETS. Tai nėra tinkamas formas dabar šiam klausimui svarstyti, bet aš norėjau pabrėžti štai ką. E, korekcinės priemonės komisijai buvo viena iš priemonių. Komisija jau daugelį metų galvoja apie tokią galimybę ir atlikdami poveikio vertinimo tyrimus mes svarstame tokias galimybės. Komisija šiuo metu masto, kad net jeigu galėtų būti kitų priemonių, kurios užtikrintų silpnesnį poveikį aplinkai, komisija mano, kad trumpalaikiu laikotarpiu nemokami leidimai, kurie yra numatyti reformoje ir ilgalaikė prasme tai būtų tinkamas pasirinkimas, kuris sušvelnintų e, poveikį. E, baigdama aš norėčiau paminėti ilgalaikius kontraktus ir su energija susijusius klausimus. Aš norėčiau priminti parlamento nariams, kad komisija tęsia viešas konsultacijas dėl energetikos sąjungos viešosios diskusijos baigsis per ateinančias savaitės ir mes laukiame ir Europos institucijų indėlio ir kitų suinteresuotų šalių indėlio dėl šių klausimų. Ir baigdama aš norėčiau kalbėti apie perdirbimą ir pirminę gamybą. E, mums yra reikalinga pirminė gamyba, taip pat ir perdirbimas, antrinių žalivų perdirbimas. E, visos technologijos yra reikalingos. Taigi ačiū. Pirmininkas, dėkoju už išsakytas pastabas. Diskusijas baigs kolega panas Martan, prašom. Merci, monsieur le président. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Jūs matote, kad diskusija yra labai turininga ir yra Iš esmės, kaip ir sakiau savo žanginėje kalboje, nėra didelių nuomonių skirtumų ir kai ką gal reikėtų paaiškinti, bet iš esmės mes visi esame įsitikinę, kad mums reikia konkretesnių priemonių tam, kad mes galėtume atgaivinti pramonę Europoje ir kad padėtume jai vystytis Todėl aš sakiau, kad komisija turėtų pradėti reindustrializaciją tose regionuose, kur daugiau jau 30 metų viskas buvo žlugdoma. Taip, iš tikrųjų mums reikia nemažai ką derinti. Kaip kalbėjo panas Salinį, aš iš PPP frakcijos, aš dėkoju jam už darbą, už pateiktus pakeitimus. Mums reikėtų be abejo laikytis kompromiso teksto. Čia neverta net ir pradėti kalbėti apie tai, ar mums reikia derinti, ar nereikia derinti valstybės pagalbos taisyklių, akivaizdu, kad mums reikia bendros politikos šiuo klausimu Europoje. Toliau papildoma biurokratinė našta, kuri gali vėlgi su šiek tiek e, sutrikdyti šios pramonės šakos e, vystimasi. 32 metus aš dirbau plieno gamybos pramonėje ir tiems, kas nežino, neišmano šios ryties, aš galiu Jums per 30 sekundžių paaiškinti, kaip gaminamas yra plienas. Tam, kad galima pagaminti vieną toną plieno, reikia sukurti da, tapaty, plieno tapatybės kortelę, ta, kuri po to bus naudojama nuo 10-40 metų. Ir kiekviename transformacijos etape yra nurodyta, kas pagamino tą stadiją, kokioje temperatūroje, kokią dieną nurodytas yra taip pat ir ta nurodyta oro temperatūra, drėgmė ir viskas yra registruojama. Jei kas, koks nors lobistas sako, kad tai, ką, ką mes siūlome, sukurs papildomą administracinę naštą, arba yra netinkamai informuotas, arba jis visiškai neišmano apie tai, kaip yra gaminamas plienas. Nes ta, ta tapatybės kortelė yra geriausia garantija klientui, nes jisai puikiai tuomet pažiūrės tą kortelę, žino, kur buvo pagamintas pagaminta kiekvieno, kiekviena plieno partija, kokiamis sąlygomis ir taip toliau. Taigi, per pusę minutės galime tiesiog prie toje kortelėje rašyti papildomą dar vieną eilutę, kurioje bus nurodyta, kiek buvo išmesta CO2. Na kągi, toliau aš galiu labai trumpai dabar pasakyti, baigdamas kad daug kalbama apie tai, kad mums reikia taip pat plėtoti mokslinis tyrimus ir taikomą veiklą, kad reikia finansuoti įvairias investicijas e, tam, kad galėtume išlaikyti savo konkurencingumą, jau tai yra labai svarbu, tai yra būtina. Čia mes sutrėme su visais. Kartais ES investuoja mokslinius tyrimus ir įtaikomą veiklą. Tačiau po tų tyrimų mes nieko nedarome. Eurogas, tai yra Ispanijoje veikianti bendrovė, ji buvo Eikogas bendrovė. Naujų technologijų dėgymas buvo finansuotas tenai iš ES lėšų, 90 procentų pavyko sumažinti CO2 išmetimus, tačiau ką mes po to padarėme? Nieko, mes nepritaikėme to pavyzdžiui niekur kitur. Ir uh, daug ką galima būtų tą technologiją pritaikyti, daug ką galima būtų taikyti CO2 sugavimo ir saugojimo technologiją. Ir aš matau, ponė pirmininkė, kad jūs to mane nutrauksite ir todėl aš baigdamas noriu dar kartą pasakyti, kad reikėtų nepamiršti apie tai, kas yra tas uh, CO2 mokestis. Tai ne, nėra tiesiog papildoma rinkliava. Kaip galima būtų išsaugoti konkurencingumą? Mes norime, kad CO2 kaina didėtų ir kad, uh, kad uh, neudidėtų energijos kaina. Bet kaip galima būtų taip pat užtikrinti, kad būtų uh, investuojama čia, Europoje ir Jans Geyer sakė, kad ThyssenKrupp bendrovė ne, nebenori investuoti eurozonoje, būtent dėl to, apie ką kalbėjau. Mums reikia suteikti mūsų pramoninkams tokias finansinės priemonės, kad, jos, kad jie galėtų investuoti, neprašydami pinigų iš mūsų išdo ir taip, kad jie galėtų uh, išlaikyti savo konkurencingumą ir kad kartu galėtų uh, plėtoti savo veiklą darniai tiek čia, tiek, uh, tiek Europoje, tiek ir kitur. Mums reikia suteikti didesnį matomumą būtent toms uh, pramonės bendrovėms, kurios nori investuoti Europoje. Štai kas yra svarbiausia. O bet koks kitas ilgesys tai yra tiesiog politikavimas. Mums reikia da, suteikti viltį mūsų pramonininkams tam, kad jie galėtų atkurti pramonę Europoje. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Tikrai labai masinga kalba, matosi, kad jums šita tema yra labai artima širdžiai, puiku, fantastiška. Posėdžio pabaigoje vis, visa pobūdžio paga priklausė tik tai nuo jūsų jūs galėtumėte dar 15 minučių kalbėti, mes tikrai gal, sėdėtume čia šioje salėje ir klausytumės jūsų. Ar kas nors turėtų klausimų prie kitų klausimų punkto? Ne. Kitas posėdis 22 rugsėjo popietį ir 21 rugsėjo popietį ir 22 rugsėjo ryte ir po pietų. Dėkuoju, susitiksime po kelių dienų.